Uh, Kolegos, ponios ir ponai, pradėkime. Prašom susėsti ir pradėsime antrąją dalį mūsų posėdžio prasidėjusio vakar ir toliau 13 klausimas. ES ir Meksikos ekonominiai ir priekybiniai santykiai. Pirmiausia, noriu pasveikinti Jo ekscelenciją Meksikos ambasadorių Europos Sąjungoje, pana Juana Jose Gomesa, kuris paskirtas neseniai ir su kuriuo turėjau garbės neseniai susitikti. Jis e, priemė mūsų kvietimą atvykti, atvykti į mūsų komitetą, apsikeis nuomonėmis apie ES ir Meksikos ekonomikos ir priekybos santykius. Kaip turbūt žinote, Meksika pademonstravo suinteresuotumą, siekdama modernizuoti mūsų politinės partnerystės ir ekonominį sustarimą. Šis globalinis Sustarimas turi tris nuostatas, kurios e, išplėtotos laisvos prekybos sutartyje ir kurie įsigaliojo 2000 metų spalio mėnesį. Būtent ta dalis, kurie apima prekybą prekiamis ir prekybomis, įsigaliojo 2001 metais. Kai dėl e, sustarimo modernizavimo jau įvyko keletas e, susitikimų techninių lygmenių tam, kad būtų galima įvertinti galimybės modernizuoti susitarimą po bendro prekybos komiteto susitikimo birželio mėnesį praėjusiais metais. Yra politinė valia kalbėtis apie šią situaciją. Ir atnaujinti mūsų prekybos santykių teisinį pagrindą. Tačiau, aišku, tas modernizavimas e, suteikia papildomą vertę palyginti su esama padėtimi. Inta stebėsnos grupė Meksikai stebi šias diskusijas. Inta komitetas yra patvirtinęs klausimą, į kurį atsakoma žodžiu e, komisijai šio klausimo. Ir jis buvo patvirtintas plenarinėje sesijoje šių metų sausio mėnesį. Parlamentas pademonstravo pozityvę nuomonę dėl susitarimo atnaujinimo, pabrėždamas, kad siekių lygmuo turi atitikti, e, atitikti naują prekybos sustarimų kartą, dėl kurių ES pastaraisiais metais yra sutarusi, pavyzdžiui, su Pietų Koreja, Kolumbija, Peru ir panašiai. Na ir dabar norėčiau steigti žodį ambasadoriui Gomesui. Prašom E, Mielas ambasadoriau, jūsų eilė. Señor presidente, buenos días. Labas rytas, pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Man didelė garbė lankytis jūsų komiteto posėdėje kaip jūs minėjote, esu su jumis sustikęs neseniai kitomis aplinkybėmis, tačiau labai dėkoju už kvietimą apsilankyti šiame posėdėje ir aptarti padėti, tą padėtį dėl ES ir Meksikos prekybos santykių. Pateiksiu trumpą informaciją apie šiuo metu e, Meksikoje vykstantį modernizavimo procesą. Gerbiamą pirmininkę, parlamento nariai, Meksikos vyriausybė džiaugiasi galimybę pasinaudoti pirmininko Van Rompojaus ir pirmininko Baroso kvietimu ir norėtų atnaujinti, modernizuoti bendrąją sustarimą, ypač prekybos srityje. Ir todėl Erikė Penenito e, ėmėsi šią idėją propaguoti namuose per pastarosius 15-20 metų Meksika patyrė didelius e, politinius ir ekonominius pokyčius. O tai reiškia, kad e, santykiai tarp ES ir Meksikos taip pat yra pasikeitę. Tai taip pat reiškia, kad kai kurie sustarimai, kurie egzistuoja tarp mūsų, nebeatitinka E, dabarties. Norėčiau trumpai apibūdinti situaciją Meksikoje, kokia yra ekonominė padėtis ir trumpai pakalbėsiu apie prekybą. Kaip žinote, kadangi turbūt puikiai pažįstate mano šalį, nuo 90-mečio pabaigos 10-ame dešimtmetyje praėjusiam amžiuje Meksika labai greitai e, augo ekonomik, ekonominė prasme. Tai buvo didžiausias augimas mūsų istorijos bėgėje ir tikriausiai taip pat jūs žinote, kad daug kas pasikeitė ir politikoje, viešų investicijų srityje, pinigų politikoje ir makroekonomikoje. Situacija laikui bėgant pasikeitė labai smarkiai Ir šiuo metu galime kalbėti apie labai stiprią ekonomiką. E, Makroekonominė prasme viešieji finansai yra labai tvirti tiek piniginė, tiek fiskalinė prasme. Tai yra labai svarbu. Kalbant apie makroekonominę politiką, tai e, galime konstatuoti didžiulį augimą ir, aišku, vyko daug politinių diskusijų apie tai. Todėl šis e, stabilumas ir fiskalinis ir monetarinis yra labai svarbus. Jis tapo integralia politikos valdymo dalimi tiek politinių, tiek ideologinių lygmenių mano šalyje. Meksikos kongresas yra pasiryžęs išlaikyti šį makroekonominį ir fiskalinį stabilumą dėl ko sutarėme visi ir ketiname eiti toliau šiuo keliu. Nekalbėsiu apie pastarą metą ekonomikos istoriją mano šalyje, tačiau, kaip sakiau, mes siekiam išlaikyti stabilumą. E, ekonomika kiek tik įmanoma, nepaisant to. 2009 metais patyrėme greit, e, didelį nuosmukį, bet po to kitais metais e, augimas vėl atsigavo po to, kai buvo imtasi politinių žingsnių. Ekonominė plėtra yra labai svarbi mano šaliai ir, kaip sakiau, Meksikos administracija, politinės partijos labai daug dėmesio skiria šiam aspektui, būtent ekonomikos augimui ir socialiniam vystimuisi mes pabrėžiame e, darbo našumą, konkurencingumą ir naujoves, tam, kad pasiektume naujovių dėgymą, labai e, būtina užtikrinti aukštą konkurencingumo ir našumo lygį, kas užtikrina tvarų augimą. Tai reiškia, kad mums tenka modernizuoti mūsų institucijas ir vykdyti toli siekiančias struktūrinės reformas. Kai žinote, tokia šalia kaip Meksika, tai yra daug sunkimų sulkeliantis e, procesas, tai yra didelė šalis su 120 milijonų gyventojų. Geografiškai labai įvairi šalis, mes esame vieni didžiausi eksportuotojų pasaulyje ir daug importuojama, administracinis valdymas yra svetingas dėl visų šių veiksnių, o e, prezidentas nori įdėkti e, taip vadinamą paktą Meksikai, tai yra bendra įvairių partijų sutarimą, kuris prezidento e, siekiais numatytas tam, kad pasiekme tų minėtų tikslų, augimą ir taip toliau tai yra finansinis pajėgumas, makroekonominis solidumas, turėtų užtikrinti tvarų augimą, tvarų našumą ir e, didelį e, konkurencingumą. Tai yra mūsų tikslas jau ne vienerius metus. Tai yra Meksikos pakto svarbiausias tikslas ir tuo yra, tam yra skirta visa ekonominė politika. Šiame kontekste yra numatyti penki skirtingi tikslai. Pirmiausia, mes norime užtikrinti, kad socialinė ir ekonominė politika Meksikoje būtų pajungta e, įstatymų viršenybei. Antras tikslas yra užtikrinti, kad visi meksikiečiai, ypač mūsų jaunimas, ne tik gautų galimybę mokytis, e, kas yra užtikrinta jau šiuo metu įstatymas ir taip, tačiau e, siekiant užtikrinti aukštą ir kokybišką švietimą jaunimui. Trečia, aukšto lygio ir kokybišką. E, mes to viso to nepasieksime, jeigu nebus įtraukiami visi visuomenės sluoksniai. Nepaslaptis, kad mūsų visuomenė yra gana stratifikuota. Mes norime užtikrinti, kad visi meksikiečiai turėtų tas pačias galimybės ir vienodai pasinaudoti ekonomikos augimu ir plėtra. Taip mes suprantame e, įtraukiančią visuomenę. Ketvirta, mes viso to nepasieksime, nepasieksime visuomenės klestėjimo. Tai yra Meksika, kuri sugebėtų generuoti turtą, kuris būtų sąžiningai paskirstytas visiems 120 milijonų žmonių mūsų šalyje. Manau, aš jau minėjau, kad um, gyventojų skaičius yra 120 milijonų, tačiau aš neminėjau, kad mūsų visuomenė yra labai jauna visuomenė, nes didelė gyventojų dalis yra jaunesnė negu 26 metai. Ir mes turime didžiulį potencialą žmonių, kurie gali prisidėti prie ekonomikos augimo. Ir mes turime nubrėžti tokį kelią, kad galėtume pasiremti savo institucijomis ir galėtume dalyvauti pasauliniuose procesuose. Prisimti mums tenka čia atsakomybę kaip dideliai ekonomikai ir dideliai stipriai valstybei. Suprantame, kad tai yra didžiulė atsakomybė pasaulinių lygmenių, todėl norime užtikrinti, kad turėtume institucijas, kurios galėtų atitikti šios tikslus. Ir Meksika yra pasirengusi pademonstruoti, kad ji e, supranta savo atsakomybę pasaulinių lygmenių ir gali prisimti dalį atsakomybės, kuri kyla pasauliui, e, susidarojant su vairiais iššūkiais. Mes puikiai suprantame, kad Meksikos klėstėjimas priklauso ir nuo kitų šalių klėstėjimo. Negalime sukurti klėstėjimą savo šalyje vakume, nes tad mūsų našumas dideliu mastu priklauso tarp E, tarpusavėje susijusio pasaulio, tarp nu, pasaulinės ekonomikos, nes mūsų klestėjimas reiškia, kad ir kitų klestėjimo. Aš tikiuosi, kad jums rūpi ši tema šiame komitete, nes prekyba ir investicijos yra labai svarbios šią prasme. Ir tai yra, aišku, esminis e, dalykas svarbus mūsų kolektyviam klestėjimui. Mūsų siekiai, pirmininkė, tikrai yra labai ambicingi. Kalbame apie įvairias struktūrinės reformas, kurios reikštų didelius pokyčius šalyje. Per mažiau kaip metus Meksikos parlamentas patvirtino užimtumo, darbo rinkos reformas, švietimo reformas, telekomunikacijų srities reformas. Fiskalinės, finansinės reformas. Ekonominės politikos, politinės, institucinės e, rinkimų reformas ir energetikos politikos reformas. Kai kurie šie dokumentai jau patvirtinti netrukus kongresui pateiksime e, žemės ūkio reformos paketą. Tai yra, tai yra pokyčiai visose srityse ir jie turės didžiulį poveikį socialiniam ekonominiams šalies vystimuisi. Ir mes, mes norime užtikrinti, kad būtent tas Meksikos paktas būtų visapimantis ir reformos įvairiausiose sektoriuose dėrėtų viena su, e, vienos su kitomis, kad būtų generuojamas didesnis klėstėjimas e, ir užtikrintas būtų eksponentinis šalies augimas ir vystimasis, toks ekonominis vystimasis, kurio mums reikia. Jis bus pagristas naujovėmis, konkurencingumu, augimu ir našumo didinimu. Tiksime, tikimės, kad šios in, iniciatyvos e, duos didesnį postumį negu atskirų dalių suma. Mūsų prekyba didžiausia dalimi susijusi su jungtinėmis valstybėmis, tačiau mes eksportuojame ir į likusias Latino Amerikos šalis. Kas e, dien eksportuojame prekių už milijonus eurų, dauguma mūsų eksporto yra pramonės gamybos produktai. Na, o Meksikos e, ekonominis augimas ir perkamosios galios e, stiprėjimas Meksikos, kur yra vidinių pajamų šalis, e, pastaruoju metu buvo gana ženklus. Mūsų perkamoji gale yra maždaug 17-18 tūkstančių dolerių, tai yra e, aukštesnio lygio pajamos ir mes esame svarbi šalis tiek eksporto, tiek importo prasme. Mes esame antra pagal dydį importuotoja iš jungtinių valstybių ir, ir viena didžiausių automobilių eksportuotojų pasaulyje. Ir mes esame taip pat e, didžiausia plokščiakranių televizorių eksportuotoja pasaulyje. Ir mūsų e, užsienio tiesioginės investicijos yra vienas didžiausių pasaulyje. E, Takti didžiulė kapitalo, didžiuliai kapitalo srautai ateina į šalį ir jų augimas sudaro 30 procentų per metus. Visą tai padeda e, įveikti technologinius iššūkius, kuriais susidurėme pastaraisiais metais. Mūsų e, e, darbo jėga yra labai kvalifikuota. Mes kasmet parengėme 120 tūkstančių inžinierių Meksikos universitetuose. Na ir dar pasakysiu keletą dalykų ir baigsiu. Žinoma, Meksika augo tokiu mastu, kad mums pavyko padidinti taip, vadinam, taip, taip sakant, padidinti tą piragą, jeigu e, taip galima pavadinti ekonomiką. E, mes daug importuojame, mes diversifikuojame savo prekybos santykius ir tai buvo naudinga mūsų, mūsų prekyba su jungtinėmis valstybėmis sudaro didžiąją dalį, tačiau mes taip pat e, išplėtėme savo prekybos dalį su kitomis šalimis, e, su kitais pasaulio regionais. Ta diversifikacija e, vyks, vyko labai greitą importo, ypač importo srityje. Ir aišku, e, mes stengiamės palaikyti gerus santykius su Azija. Europa nėra padidinusi savo eksporto dalies į Meksiką, nors e, jį turbūt pasinaudojo tuo, kad bendras ekonomikos piragas padidėjo Meksikoje. Tai, tai nulingiausia buvo Kinijai Korejai, e, Azijos šalims. E, joms tai buvo naudingiau negu Europai. Visa tai yra susijęs su Meksikos modernizavimu, tačiau mums taip pat reikia modernizuoti ir laisvos prekybos sustarimą, kad jis atspindėtų mūsų ekonomikos modernizavimą ir plėtrą. Esu tai sakęs ES e, institucijų atstovams dvišalių pagrindų ir dabar kartoju tai jums. Mes priemėme pirmininko Van Rompojimus ir pirmininko Baroso kvietimą ir esame e, įsitraukę į darybas su komisija, kad e, ši procedūra pasistumėtų į priekį. Džiaugiuosi jūsų kvietimu atvykti į jūsų posėdį šiandien ir bus laimingas galinas atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Tai, kas buvo išplatinta, išplatinta Meksikos ambasados informacija yra apie Meksikoje vykdomas struktūrinės reformas telekomunikacijas. O dabar, manau, e, galime suteikti galimybę komiteto nariams pasisakyti. Aišku, pirmiausia, žodžių suteiksiu pranešėjai, ponui Šoršui Kutašai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pirmiausia pasveikinti ambasadorių atvykus į mūsų komitetą ir jūsų ryštingas pasisakymas patvirtina, kad Meksika yra pasirengusi pradėti dėrybas. Žinote, kad aš esu vienas iš tokių dėrybų pradžios remėjas. Jūs žinote, kad ES ir Meksika baisingai kalbasi sutarta praėjusią savaitę dėl dėrybų, bendra vizijos ataskaita parengta ir jūs žinote, kad Europos komisija paskelbė vertinimo ataskaitą apie pagrindinius prekybos elementus, eksantė vertinimą paskelbė ir tikiu, kad dėrybiniai įgaliojimai bus suteikti 15 metų pradžioje. Tikriausiai daug kolegų norės užduoti klausimų, todėl aš apsiribosiu iš savo pusės dviem klausimais, kurie itin rūpi mano frakcijai. Pirma, noriu jūsų paklausti apie tvarios plėtros skyrių, nes manau, kad tvari plėtra yra svarbus laisvos prekybos susitarimų pagrindas. Ir noriu paklausti, ar Meksika norėtų dėrėtis dėl tvarios plėtros įtraukimo skyriaus į susitarimą ir taip pat į sutiktų įtraukti privalomą žmogaus teisų apsaugos ir pagarbo žmogaus teisim vykdymą, įskaitant ir atitinkamą mechanizmą. Jūs žinote, kad šiuo metu Europos Sąjunga derasi su Junktinėmis Amerikos valstijomis dėl prekybos ir investicijų susitairimo, vyksta didžiulė diskusija. Parlament, Europos parlamente dėl to, ar reikia į tą susitarimą su amerikiečiais įtraukti žmogaus teisų nuostatą. Taigi, kokia šiuo atveju yra Meksikos pozicija? Ačiū už atsakymą iš anksto. Pirmininkas, ačiū. Toliau EPP frakcijos vartoja Toro Koreja. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu ambasadoriui padėkoti, kad atvyko į mūsų komiteto posėdį ir asmeniškai jam palinkėti geriausios sėkmės. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad nuo Santiago viršūnių susitikimo praėjo jau metai. Dabar kalbame apie susitarimą su Meksika, bet per tą laikotarpį nuo aukščiausio lygio susitikimo pažanga netiek jau didelė pasiekta. Ir nebejotinai mums rūpi susitarimo prekybos aspektai. Praėjusią savaitę prasidėjo pradinę diskusiją ir aišku pasikeista nuomonėmis. Pastaruoju metu Strasbūrė vyko nemažai kitų susitikimų, bet iki šiol nesu tikra, kada peržiūros nuostatos, kurios yra susitarime, bus taikomos. Nesu tikra dėl terminų, ponė ambasadoriu. Yra dar keletas dalykų. Ir noriu paklausti jūsų ambasadoriau. Pirmiausia, apie investicijas. Kaip jūs žinote, abi susitarinčiusios šalis sutarė, kad e, susitarime turi būti numatyta pakankamai apsaugos investicijoms priemonių. Taigi, ar jūs galėtumėt šiek tiek daugiau pasakyti, kokia yra šių apsaugos priemonių požių atžvilgių e, Meksikos pozicija? Ar jūs esate pasirenkę stiprinti teisinį iškumą ir skaidrumą? Uh, Kitas klausimas labiau susijęs su energetikos politika. Abi susitarančios pusės sakė, kad energetika yra labai svarbi ir norėtų, kad naujajoje sutartyje atsirastų atitinkami e, skyriai skirti energetikai. Galbūt jūs galėtumėte mus informuoti, apie kokias priemonės jūs galvojate šiuo atveju. Ačiū, toliau. Nematau Adamo Anon Clarkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ambasadoriau. Aš pakeičiau savo sėdimą vietą, kad galėčiau jūs matyti, nes kitaip tektų žiūrėti į televizoriaus ekraną. Taip, labai svarbu yra kalbėti apie pažangą. Ir aš manau, kad ekonominis potencialas, kurio galėsime pasinaudoti ateityje, yra didžiulis ir pona Fontes Burel apie tai kalbėjo, bet mes e, svarstėme ES Meksikos santykius e, politinės valios prasme, ar tikrai e, Meksikos politinė viršūnė pasirengusi stiprinti santykius su Europos Sąjunga. Dar vienas dalykas dėrybos su amerikiečiais. Aš žinau, kad uh, TTIP susitarimo atveju ir meksikiečiai norėtų pareikšti savo nuomoną. <clears throat> Nors formaliai šis klausimas nebuvo svarstytas, nes kiekviena iš partnerių atskirai svarsta pati tą klausimą, bet ar jūs domintų tokia galimybė ir ar jūs manote, kad įmanoma sukurti Šiaurės Atlanto priekybos erdvę? Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, toliau kuo. E. Frakcijos vardu. Pana Šulcas. Ačiū, ačiū ambasadoriau, kad atvykote, kad informavote mus apie naujausius žingsnius ir Meksikos pasirengimą dėrėtis. Mūsų frakcija mano, kad praėjus 20 metų po to, kai įsigaliojo nafta susitarimas ir praėjus dešimtmečiui po ankstesnio susitarimo tarp ES ir Meksikos įsigaliojimo atėjo laikas žengti toliau. Taigi, ką rodo mūsų ekonominio bendradarbiavimo patirtis per pastarąjį dešimtmetį, kur tai veda, kokia yra Meksikos nuomonė. Vakar mes labai įdomiai čia komitete svarstame žmogaus teisų nuostatos įtraukimo į investicinės ir prekybos e, sutartis. E, Mokslo daktaras iš Cambridge'o pristatė savo tyrimą, kuris aiškiai rodo, kad vis labiau reikalinga prekybos reikalus sieti su žmogaus teisėmis tarptautinių susitarimų atveju. Ir šią prasme noriu paklausti. Mes, aišku, puikiai suprantame, su kokiomis problemomis susidarė Meksikos ekonomika, bet to ir ES valstybių narių ekonomikos dar išgyvena krizę Ir tai reiškia, kad mažiau yra kreipiama dėmesio, pavyzdžiui, ekologiniam standartų įgyvedinimui, žmogaus teisų apsaugai. Ir todėl kyla natūralus klausimas. Kaip jūs vertinate šią prasme ankstesnę par, patirtį, jeigu, pavyzdžiui, ir ar įmanoma, kad abi pusės susitars patobulinti ES ir Meksikos susitarimą palyginti su Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimu. Nes nafta, aišku, suteikia jums galimybę bendradarbiauti su kur kas stambesnės ekonomikos šalimi, tai yra Jungtinėmis Amerikos valstijomis. O grįžtant prie žmogaus teisų, ar jūs domintų įtraukti į peržiūrėtą susitarimą naują skyrių dėl a, tvarumo. Panašus skyriai yra įtraukti į susitarimus su Kolumbija, Peru, su Pietų Koreja. Koreja. Dar vienas klausimas susijęs su investicijomis. Parlamentas patvirtino reglamentą dėl kovos su pinigų plovimų. Žinant, kad nemažai tūkstančių žmonių Meksikoje yra susiję su a, neteisėta narkotikų apyvarta, su mafija šioje srityje, nemažai žuvo. Tai ar jūs manote, kad būtų įmanoma, jog, sakykime, nešvarus iš neteisėtos narkotikų apyvartos gauti pinigai atkeliaus į Europos Sąjungą ir ar nereikėtų kokiu nors atskirų teisinių priemonių, kurios leistų sėkmingai kovoti su tokiu, sakyčiau, neteisėtų verslu. Ir trečias klausimas. Atsižvelgianti tai, kad 60 procentų pagal PPO direktorių Paskal Lemi vyksta viduje tarp įmonių. Tai ar nėra taip ir kad nemažai nemaža dalis tos prekybos praktiškai susijusi su mokesčių vengimu. Tai kaip Jūs manote, ką galima būtų padaryti šioje srityje? Ačiū. Toliau komisija. Kas pasisakys komisijos vardu? Ar yra kas nors iš komisijos? Jorgensenai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ambasadoriui už labai įdomų pristatymą. Prekybos generalinis direktoratas labai susidomėjęs stebi pačios Meksikos darbą, pastangas vykdyti reformas ir aišku žiūri, kokį tai poveikį daro prekybos politikai. Iš savo pusės komisija nebejotinai sveikina Meksikos prezidento pasiūlymą išanalizuoti galimybės patobulinti galiojantį susitarimą. Tai buvo praeitais metais. Taigi, kadangi mes jau judame pirmin ir atliktas pradinis darbas, išanalizuoti pagrindiniai prekybos susitarimo veiksniai. Abi pusės paskelbė savo dėrybinių punktų sąrašą, kuris yra labai platus. Yra netarifiniai, tarifiniai barjerai, paslaugos, investicijos, uh, priekyba ir investicijos energetikos rytėje, intelektinės nusavybės teisės, viešieji pirkimai, priekyba ir tvari plėtra ir dar kai kurie kiti klausimai, kurie yra svarbiausi. Mes manome, kad pradinis etapas buvo naudingas, konstruktyvus, rezultatyvus ir tai tik rodo tinkamą abiejų besiderenčių pusių nusiteikimą. Iš savo pusės mes priėmėme sprendimą toliau pratesti pradinį pasirengimo etapą susijusi su e, susitarimo peržiūra ir parengti ataskaitą. Jūs žinote, kad komisija tokią vertinimo ataskaitą visada rengia prieš pradėdama dėrybas su uh, savo partnerę prekybos srityje. Mes uh, jau užsitikrinome TPC narių paramą pradėti vertinimą. Tų vertinimo tikslas yra, kaip galima išsameu įvertinti uh, bendruosius ir konkrečius tikslus, juos apibrėžti ir numatyti, kokiu tikslu galima pasiekti kiekvienoje konkrečioje srityje dėrybų metu. Tai nėra įžanga į dėrybas, bet tiesiog įvertinimas, kokie gali, kokie gali būti e, besidirančiųjų pusių išeities taškai. Pirmininkė, šio tyrimo ir analizės dėka mes ko gero atskleisime, kokios yra problemos. Ir manome, kad tai duos naudos laisvos prekybos susitarimui. aišku, vienas iš veiksnių, kurį reiks įvertinti, tai galiojančio susitarimo taikymą, kokios um, pastebėtos spragos ir kaip jas pašalinti. Mes tai darėme dėrėdį prieš dėrybą su Kolumbija ir tikrai buvo aptikta rimtų spragų. Ir um, lygiai taip pat spragos buvo aptiktos ir na, mūsų santykiuose su Kanada. Tikėkime, kad tas spragas galėsime pašalinti ir dėrybų su amerikiečiais metu. Ir iš Meksikos pusės mūsų jau pasiekė aiški žinia, kad Meksika pasiryžusi siekti ambicingų politinių tikslų. Taigi, baigdamas pirmininkę, noriu pasakyti, kad su Meksika mes ketiname toliau dirbti ir Europos parlamentą informuosime, kaip vykdomas vertinimas. kaip um, atliekamas tyrimas taikymo sričiai apibriežti ir informuosime apie visus aktualius klausimus, kurie kils ir kurie bus analizuojami rengiantis dėryboms. Ačiū. Prieš suteikdamas žodžiui ambasadoriui pats noriu šitą pasakyti, sako pirmininkas. Iš tiesų, tyrimas yra vertingas, nes reikia pasižiūrėti, ką galime padaryti santykiuose su Meksika. Dėl to, kad mes darome su JAV ir Kanada ir Meksika priklauso naftą erdvai, tai aš manau, kad turi būti užtikrintas tam tikras naftą erdvės įsiklių suderinamumas su naujuoju susitarimu. Aišku, gal ambicijų lygis ir nebus apskaitai labai aukštas, bet tyrimas dėl taikymos ryties apibrėžimo, tikėkime, duos teigiamų rezultatų. Ir nepamirškime, kad kita vertus naujos kartos susitarimai yra ambicingi, dėl to Meksikas gali susidurti su papildomais iššūkiais. Intelektinės nusavybės um, taisyklės, kai, kurie, kai kurių taisyklių suderinamumas yra ambicingi tikslai. Be to yra kai kurie klausimai, kurie nepriklauso prekybos tradiciniams susitarimams, tokie kaip darbo sąlygų standartai, aplinkosaugos standartai. Meksika tradiciškai priešinosi tam, kad darbo sąlygų standartai atsirastų prekybos susitarimuose. Ir kaip galėtų būti dabar Aš žinau, kad jūs pasirašėte Amerikos žemynų susitarimą darbo teisės rytyje, bet peržiūrėtame susitarime gali būti kai kurių labai griežtų nuostatų. Kitas dalykas - geografinės nuorodos. Amerikiečiai apskritai labai priešiškai nusiteikia dėl geografinių nuorodų įvedimo žemės ūkio maisto produktams. Ar Meksika galėtų e, pritarti? Koks jos požiūris į šį dalyką? Trečias, pavyzdžiui, dalykas. Žinote, kad Meksika yra federalinė valstybė, Ir tai reiškia, kad viešųjų pirkimų srityje egzistuoja aiškios proceso pakopos. Ar Meksika įsivaizduoja, kad viešųjų pirkimų rinka galėtų būti atverta Europos įmonėms, aišku, abipusiškumo principų vadovaujantis? Nors mes dar į savo pusės irgi gal nesame gerai pasiruošę, pasiūlyti galimybę Meksikos įmonėms dalyvauti mūsų viešuosiuose pirkimuose. Aišku, Meksika gerai supranta, kokie yra iššūkiai, bet ar jūs esate pasirengę tos iššūkius, su tais iššūkiais kovoti? Mes, aišku, turime nedaug laiko, bet dešimt minučių, ponė ambasadoriau, aš jums galiu suteikti. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu atsakyti, kiek galima daugiau klausimų per tas likusias dešimt minučių. Norėsiu e, perduoti žodį kolegijai Evai Stimson. Techniniais klausimais jinai yra mūsų dėrybininkė ir jinai daugiau turi informacijos kai kuriais klausimais negu aš. Pirmiausia, manau, juk šiek tiek išsiskiria nuomonė komisijos ir mūsų, kasgi pasiūlė atnaujinti tą prekybos sustarimą, bet tai nėra svarbiausias dalykas. Pati iniciatyva yra pozityvi ir abi pusės yra į ją įsitraukusius. Buvo nemažai detalių klausimų, pabandysiu pirmiausia atsakyti bendresnius klausimus, o po to suteiksiu žodį kolegijai, kuri atsakysi detalesnius klausimus. Buvo nemažai kalbėta apie tvarų vystimas ir žmogaus teisės. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad per pastaruosius 20 metų Meksika dalyvavo tai, tame, ką galėčiau apibūdinti kaip labai plataus užmojo ir išsamus pokyčiai tiek demokratijos srityje, tiek socialinės srityje. Mūsų demokratija tikrai dabar yra tvirtesnė, grindžiama teisės viršenybė ir Meksika tikrai yra labai patikima, tvirta demokratinė, demokratinės visuomenės šalis. Mes pripažįstame, jog mums reikia modernizuoti e, mūsų veiklą ir gyvenimą daugelį sričių, turime užtikrinti mūsų, mūsų piliečiams žmogų, žmon, žmogaus teisių gerbimą, vykdyti darbo reformas, švietimo uh, reformas, komunika, e, reformas telekomunikacijų srityje. Ir vienas iš svarbiausių dalykų visame e, tame yra sustiprinti žmonių teisės tiek civilinės, tiek politinės, tiek ekonominės, taip pat darbo ir socialinės teisės. Tik tokiu būdu mes galėsime pasiekti aukštesnės kokybės gyvenimą, užtikrinti geresnį gyvenimą mūsų piliečiams. Meksikos ekonomika ir toliau auga, Meksika tampa vis labiau klestinti. Taigi mes norėtume pateisinti mūsų piliečių lūkesčius. Ir būtent tai mes ir darome. Mes bendratrabiaujame su Europos Sąjunga įvairiuose srityse, ne vieno žmogaus teisės srityje. Pirmadienį ir antradienį prieš kelias dienas mes surengė ketvirtą dvišalių konsultacijų sustikimą su Europos Sąjungo ir ten buvo daug kalbėta žmogaus teisės. E, prieš dešimt metų pradėtas bendradavimas šioje srityje, bet jis buvo gana ribotas pagal savo taikymo srityje Buvo kalbama apie įvairių leidinių finansavimą, leidinių susijusių su žmogaus teisėmis, bet tai tikrai nebuvo pla, plataus pobūdžio veikla. O dabar pagal naują susitarimą e, tas rytis žmogaus e, teisų gynimo yra žymiai platesnė, išplėsta, tiks, tikslai yra plataus užmojo, dialogas yra atviras, visiškai skaidrus ir apima visus klausimus, kuriuos tiek viena, tiek kita šalis norėtų pateikti diskusijoms. Yra iššūkių šioje srityje iš abiejų šalių pusės ir mes bandome kalbėtis, kaip galėtume geriau bendradarbiauti, sukurti tvirtą bendradarbiavimo mechanizmą dvišalių būdų, kuris leistų mums išspręsti iškylančias problemas. ES gali įdėti labai vertingą indėlį, stiprinant tokius ryšius ir padedant užtikrinti tinkamą žmogaus teisų apsaugos lygį Meksikoje. Meksika taip pat gali prisidėti ir padėti Europos Sąjungai spręsti Europos Sąjungai iškylančius iššūkius. Aš manau, kad to dialogo kokybė ir tas aukštas ir sudėtingas lygis yra labai vertingas, tai leidžia skatinti žmogaus teisės tarptautiniu lygiu. Visą tai jau vyksta kuris laikas. Ir abi šalis laikosi vienodo paužiūrio, tai tikrai anksčiau precedento neturėjęs dalykas. Akivaizdu, Meksika aiškiai supranta savo įsipareigojimas pasauliniu lygiu ir nori ištikrinti, kad ji padarys viską to siekdama, kad būtų galima užtikrinti tinkamas, tinkamą gyvenimą Meksikos visuomeniai. Keletą dalykų norėčiau paminėti. Europos Sąjungai būtų sunku dėrėtis su šalimi, kuria tokio dydžio, tokia sudėtinga kaip Meksika. kur yra toks didžiul, tokia didžiulė kultūrinė įvairovė. Mūsų vizija, mūsų vertybės labai panašios, mes e, tikime žmogaus teisėmis, laisvė, demokratija. E, Ir ES šia prasme yra tiesiog natūralus partneris. Nepaisant to, kad geografiškai mes esame labai nutolę vieni nuo kitų. Aš galėčiau atsakyti į jūsų klausimus pozityviai. Visos institucijos, visos struktūros Meksikoje yra pasiryžusios tęsti dėrybas siekant ekonominio ir priekybos vystimo. Ir priekybos sustarimas turės, žinoma, tiesioginį ir netiesioginį poveikį. Nemažai buvo pasiekta Šiaurės Amerikos laisvos priekybos susitarimu, užtikrintas didesnis ekonominis ir priekybos integravimas Šiaurės Amerikoje. Kanada, JAV, Europos Sąjunga ir Meksika laikosi vienodo požiūrio ir tų e, valstybių požiūris yra labai svarbus visam regionui. Meksika stengiasi dalyvauti e, visose procesuose, išreikštama aiškiai savo poziciją. Nafta susidarimas leido padaryti tam tikrus teigiamus pasirinkimus vystimosi procese. Ir daugelio aspektų mes laukiame pozityvaus atsako. Šiaurės Amerikos laisvos priekybos sustarimas leidžia liberalizuoti priekybą Šiaurės Amerikoje. Taip pat šis sustarimas leido Meksikai moderniz, modernizuotis ne vien ekonomi, ekonominė prasme, bet ir institucinė prasme. institucijų struktūros, politinės infrastruktūros turi būti tobulinamos. Ir jeigu to nedarytume, tai nukentėtų, žinoma, ekonominė, ekonominė ir komercinė sritis. Rezultatai yra tikrai puikus. Per 20 metų priekyba su Meksika suintensyvėjo. Prieš 20 metų, prieš naftą susirimo pasirašymą, 50 tūkstančių milijonų dolerių apim, ribose vyko priekyba, o dabar 800 milijardų JAV dolerių. Tokia yra priekybos apimtis. Pirmininkas jau mus spaudžia laikas. Perduosiu žodį kolegijai, kuri atsakys į techninio pobūdžio klausimus. Okay. Sí. Ačiū už galimybę atsakyti į klausimus susijusius su mano šalimi. Taip, iš tiesų, mes šiuo metu esame tyriamajame etape, bandame pasižiūrėti kaip toliau galime vystyti santykius tarp Meksikos ir ES. Šiuo metu vyksta diskusijos apie dalyvavimą ir čia yra nagrinėjamos įvairios konkrečios temos ir po to bus pradedamos formalios oficialios dėrybos, kurių metu nuspręsime, kokius kirsnius įtraukti į susitarimą. O šiuo metu mes galime pasakyti, jog tvarus vystinimasis tikrai bus įtrauktas kaip, skirti, kaip skirsnis, kokios nuostatos bus šiame skirstėje priklaus, priklausys nuo dėrybo eigos ir priklausys nuo to, ko nori europiečiai ir ko nori meksikiečiai. Toliau investicijų klausimas, ginčių sprendimo sistema, tai taip pat bus įtraukta, nes visose sudartyse, kurias e, Meksika sudarė su ES valstybėmis narėmis, iš viso jų yra 60, e, ten taip pat kalbama apie investicijas. Taip pat mes e, diskutuosime, kokios yra galimybės ir ką galima būtų įtraukti į susitarimą kaip investicijų apsaugos nuostatas. Tam tikras arbitražo nuostatas galime įtraukti, kalbėsime apie konkrečius aspektus dėl priekybos sustarimų pažeidimų. Dėl naftą, kaip kolega minėjo, jis buvo labai svarbus. Prieš dešimt metų tikrai nebuvo galima net įsivaizduoti, kad Meksikos ekonomika taip išsiplės, kaip yra išsiplėtusi dabar. Ir kad mes galėsime sudaryti laisvos priekybos sustarimus su Amerika ir Kanada. Tai yra didžiulis laimėjimas. Mano šalis iš esmės pasikeitė, taip kaip ir minėjo ambasadorius. Meksika pasikeitė makroekonominio stabilumo linkme ir dabartinės reformos didina produktivumą, stiprina konkurencingumą ir tai duoda daugybę galimybių meksikiečiams darbo vietų prasme. Buvo skeltas klausimas dėl narkotikų ir, ir smurto. Taip, mes turime problemų, bet mes dabar galime, galėsime lengviau spręsti tas problemas, jeigu bus geresnis užimtumo lygis, Yra daug klausimų, kuriuos svarstysime. Turime 40, 40 dvišalius susitarimus su šalimis beveik visose žemės rutulio vietose. Mes esame pasirengę sėsti prie dėrybų stalo ir aptarti mūsų siekius laisvos prekybos rytyje. Manau, kad tai situacija, iš kurios išloš visi. Dėkoju. Dėkoju, gerbiamas ambasadoriau, dėkoju, ponė Milsa, už jūsų pasisakymus. O dabar pereikime prie kito klausimo. Pradėsime balsuoti. Tikrai nebus sunku, balsuosime tik. Tik dėl trijų dokumentų balsuosime. Pirmasis. Tai yra susitarimas ir dviejų teisės leidėjų pritarimas. Dėl medienos importų į Europos bendryją licenziavimo schemos. Julijų Winkler yra pranešėjas. Tai yra galutinis balsavimas. Bals, pradedame balsuoti. And the vote is uh, closed. Balsavimas baigtas. Pritarta vienbalsiai. Sveikinu pranešėją. Toliau balsuosime dėl dviejopos paskirties prekių reglamento. Vėlgi pritarėme susitarimui tarp parlamento ir tarybos galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. 22 už, 3 prieš, atsiprašau, nėra prieš, trys susilaikė, pritarta daugumos, bal, balsų dauguma. Sveikiname pranešėją. Toliau 16 klausimas. Muitų sumažinimas e, Ukrainos kilmės prekiams pranešėjas yra Pavilas Zalevski. Ačiū pirmininkė. pakeitimas susijęs su žmogaus teisėmis, noriu informuoti Jūs, kad rytoj Ukrainos vyriausybė pasirašys politinę socialinės sustarimo dalį. Ir tai įpareigoja užtikrinti žmogaus teisų standartus. Mano nuomonė, tai atitinka mūsų lūkesčius ir šiuo atveju aš raginčiau nepritarti šiam pakeitimui. Nežinau, ar tai yra susiję su muitų lengvatomis. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Antras pakeitimas. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsavimas dėl komisijos pasiūlymo, taip kaip patiktas dabar, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 22 už, du prieš, vienas susilaikęs, pritarta. Teisėkuros rezoliucija, pradedama balsuoti, baigiame. Toks pats rezultatas 22 už, 2 prieš, 1 susilaikęs. Sveikinu pranešėją. Tai yra balsavimo pabaiga. regulation until April. Uh, this will uh, be voted in plenary in April. Balsuosime balandžio plenarinės sesijos metu. 17 darbo tvarkės punktas. Please do it. Tie, kurie išeina iš salės, prašau tai padaryti greičiau. Mr. Chairman, I have a point of order, if I may. Pirmininkė, noriu pasakyti dėl darbo tvarkos. Dėl bendros darbo tvarkos. Nenoriu skambėti kaip besiskundžiantis, bet mano frakcija buvo nušalinta ir aš matau, kad iš kitų frakcijų pakaitiniai asmenys ištraukė mano kortelę su mano pavardė ir atsisėdo kitose vietose. Nenoriu labai skūstis, bet nežinau, ar taip turėtų būti, ar tai atitinka darbo tvarką. Tikrai nėra jokio, jokio samokslo prieš jūsų politinę frakciją. Taip mes pasižymėjome jūsų pastabą. Okay, move on. <laughs> Item 17. 17 darbo atvarkės punktas. Dabartinė ekonominės partnerystės sustarimų padėtis. Trumpinys EPA yra naudojamas tiem sustarimam. Mes priemėme reglamentą dėl rinkos priego ir ten nustatytas galutinis terminas dėryboms baigti – ir pakeisti dabar egzistuojančias priekybos lengvatas. Pirmoji spalio 2015 metų yra galutinė data. Ir šio parlamento kodencijos pabaigoje mums reikėtų žinoti, kokia yra dabartinė padėtis. Niekas geriau mums nepateiks informacijos, kaip mūsų nuolatinė viešne, e, pasisakanti šią temą, ponė Sandra. Um. Labai ačiū už puikius žodžius, situacija ir šiokia tokia apžvalga. Iš esmės, reikia kalbėti apie darybas ir įgyvendinimą, nes, nes jie abu yra susiję šie dalykai. Kai dėl skubių darybų, tai įvyks susitikimas su EKR partneriais kitą savaitę, kaip žinote. Bus dar vienas bandymas užbaigti tuos likusius e, klausimus prieš susitarimą. Jų yra septyni. Iš septynių e, trys yra svarbus. Eksporto mokesčiai, nevykdymo sąlygos ir MFN sąlygos. Likusiai klausimai nėra labai svarbus. Tai vyks prieš, taip pat prieš ES ir Afrikos vadovų sustikimus bus taip pat bandymai aptarti, užbaigti diskusijas. Na, o svarbiausias ginčinas klausimas yra eksperto mokesčiai, galbūt jis yra susijęs su kai kuriais kitais dalykais, pavyzdžiui, apsauginėmis nuostatomis. Pavyzdžiui, kiti svarbus dalykai - prieiga prie rinkos ir žemės ūkis. Mūsų patekimas į Pietų Afriką ir Pietų Afrikos prieiga prie ES rinkos, tai atrodo, kad artėjama prie gero diskusijų etapo ir tikėkime optimistiškai, kad kažkas gero įvyks. Tai yra du regionai, kur vyksta realios darybos, kurios gali turėti įtakos tai datai, kuri buvo minėta. Kitos darybos, na, nelabai kas vyksta, nes Centrinės Afrikos atžvilgių nėra poreikio ar kol kas laukiama įgyvendinimo pažangos Lyginant su e, situacija 2009 metais, kai prasidėjo parlamento kadencija, tai turiu pasakyti, kad esu jums labai dėkinga visiems, nes manau, kad landšaftas e, smarkiai pasikeitė. Jeigu atsimenate, kokia buvo situacija tuo met, e, gyvenimo pasiekta buvo daug nebuvo, buvo šios kadencijos metu buvo pavyko patvirtinti tris labai prieštaringas ekonomijos partnerystės sustarimus kaip Ramiojo vandenino regiono, Centrinės Afrikos sustarimą ir rytų ir pietų Afrikos e, e, laikiną regioninį sustarimą. Jūsų dėka tai reiškia, kad galima pradėti šių sustarimų gyventinimą. Kai kuriais atvejais e, tai jau prasidėjo, pavyzdžiui, E, Ramio vandenino rytų ir pietų Afrikos. Ir e, ši padėtis taip pat pasikeitė dėl to, kad mes numat, numatėme naujas taisyklės, tai buvo sudėtinga mums visiems, tačiau manau, kad mes norime, kad kažkas vyktų, norime ypatingų testinių e, santykių su mūsų karo partneriais <clears throat> reikia jiems e, suteikti solidų pagrindą, negalėtų, kurio, kurio negalėtų užsipulti kiti, aš nesakysiu iš kur. Taigi, gyvenimo prasme, karių forumai vyko jau trys sustikimai komitete, kuris e, e, kalba tais konkrečiais klausimas, taip pat du tarybos susitikimai, Mes dabar vykdome peržiūrą ir pateiksime jums rezultatus e, kitos kadencijos pradžiai. Kai dėl ramio vandenino, tai yra sėkmės istorija. Tai nėra turbūt svarbiausias, tai yra svarbus dalykas ta, ta, tie toms šalims ir visam regionui. Na ir dabar norėčiau užbaigti ir sulaukti jūsų klausimų, tačiau dar kartą dėkoju Jums už Jūsų indėlį. Nors kartais reikėjo priimti labai sunkius sprendimus, pavyzdžiui, keičiant patekimo į rinką reglamentą. Dėl to, aišku, nesibaigė darybos. Darybos visada tęsis. Tai nebėda. Problema yra, kaip pasiekti rezultatą ir pratesti lengvatas po galtinio termino. Nes mūsų partneriai taip pat turi savo na, požiūrį į šį klausimą. Labai ačiū. Labai ačiū. Dabar išklausykime mūsų pranešėjų dėl įvairių AKR grupių. Pirmiausia, panas Kaspari, kuris atsakingas e, už Rytų ir Pietų Afrikos valstybių grupę. Ačiū, pana pirmininkė. Turim galvoje, kad svarbios dienos vis arčiau ir arčiau mūsų. Mes turėtume panaudoti 14 metus kaip rezultatų pasiekimo metus. Aš e, sustikinęs, kad taip ir bus, tačiau tikiuosi, kad komisija nepanaudos rinkimų laikotarpio ir naujų komisijos narių skirimo meto kaip žiemos mėgo meto. Mes tikimės, kad komisija pademonstruos gerą valią ir perinamasis laikotarpis bus pratestas, nors teisinė prasme tai yra sudėtinga galbūt valstybės narės ir Europos komisija tikriausiai turėtų pasiekti kažkokį susitarimą. Pastarojame pastarysis metais mums tai ne visada atrodė didžiausias prioritetas, tačiau po rinkimų turime įtraukti tai darbo tarkę, kad 14 metų antroje pusėje būtų pasiekta tikra reali pažanga. Kristoferio Fielnerio nėra, jis atsakingas už e, Vakarų Afriką, kur pasiektas proveržis su ECOVAS. Kokie yra likę klausimai, e, dar nesudarėti klausimai dėl ECOVAS? Girdėjau abejonių, ar mes ne per didelės mūsų ambicijos, nes 80 e, procentų liberalizavimo per 20 metų gali būti per didelės ambicijos. Davidas Martin, Martin, Martinas Kariforum, Pietų Vidurio Afrika ir Ramiausius vandeninas. Martinai, e, jau viskas baigta, tai turėtume visus kitus klausimus jums atiduoti, kad būtų sėkmingai viskas baigta. Turiu labai mažai klausimų, klausimų. dėl kariforumo peržiūros. Mane domina laikas. Sandra sakė, kad kalbėsime apie tai kitos kadencijos pražėje, galbūt spalio mėnesį. Svarbiau yra tai, koks, kokios apimties yra komisijos planas. Ar kalbama apie gyvendinimo būklę, ar vertinant reikia poveikį Karibų šalių ekonomikai, kokį poveikį turėjo liberalizavimo režimas Karibo šalims. Konkrečiai dėl tai galiu pasakyti, kad tai demonstruoja ekonominės partnerystės tyrimų didžiulę sėkmę. tačiau galbūt galėtume šiek tiek pažvelgti ir atgal. Komisija supranta, kad parlamente žvinkystės komitetas, ypač Ispanijos lobistai, nežinau ar Ispanų e, kolegos sutiks su tokiu pavadinimu, tai jie prieštarauja tokiam susitarimui. Tačiau iš tikrųjų e, Ispanijos tunų konservavimo bendrovėms, e, tai jie buvo labai naudingi. Centrinė Afrika neturiu kuo papildyti ir jokių rimtų komentarų neturiu. Ačiū. Ačiū pirminkė, malonu girdėti, ką Jūs pasakėte, kad situacija gerėja. Dėkoju už tai, kad tiesiai kalbate su mumis. Naudinga išgirsti iš komisijos tiesius žodžius šiais klausimais. Norėčiau patikslinti. Jūs sakėte, kad žemės ūkis, žemės ūkio klausimai beveik e, išspręsti. Dažniausiai tai buvo pats sudėtingiausias klausimas. Žinau vieną šalį, kurią jūs minėjote, <clears throat> dėl kurios sunku sustarti. Taip pat sakėte, kad yra problemų dėl eksporto, mo, eksporto mokesčių. Gal galite paaiškinti, kokie čia mokesčiai? Ar jie ima mokesčius, e, ar jie apmokestina žemės ūkio produktus, ar pramonės produktus e, iš e, pat, eksportuojamus iš tų šalių? Jūs neturite jokios formulės. Ar pavyks pasiekti sustarimą dar šios kadencijos metu? Aš esu buvęs pranešėjęs šiais klausimais ir būtų įdomu, jeigu būtų pasiektas sustarimas dar šios kadencijos metu, bet kaip ten bebūtų, ačiū. Ačiū. Robertai, toliau Helm, Helmutas Šolcas, Rytų Afrika. Ačiū pirmininkė. Galbūt aš kritiškiau pasisakysiu dėl visų EPS ir ypač mano regiono, nes manau, kad iki šiol vaizdas yra toks, kad e, tikrovėje mes e, e, skaidome regionus, su kuriais pasirašome EPS, tai teisinga yra Kariforumo, bet ir kitų regionų atžvilgių. Galbūt komisija galėtų pateiktų, pateikti pavyzdį, kur visos partnerystės tai šalis sudaro EPS. Jeigu ne, tai kodėl ne? Antra, dėl rytų ir pietų Afrikos klausimas yra vyks su Kenija ir Namibija po spalio pirmos dienos. Tuomet turėsime galimybę jau kitos kadencijos metu tai spręsti, kokios yra galimybės bei turėti, išlaikyti eksporto mokesčius, kad jį turėtų galimybę plėtoti savo ekonomiką, ekonomiką ir kokia yra Kenijos e, situacija, ar jie turi galimybę prisidėti prie, prisidėti prie ekonominės partnerystės sustarimo. Aš norėjau paprieštarauti šiek tiek dėl kariformo. Aš sakiau, kad kalbėjome tai ne vieną kartą, tačiau aš e, vertinimas yra visos kariforumo šalis dirbo e, artimai, daug artimiau negu anksčiau ir tai buvo e, būtent EPS varomoji jėga, kariforumo sekretoriatas puikiai dirbo, bendradarbiavimas tarp karybų šalių, kuris nėra visada tobulas buvo daug aukštesnė lygio negu anksčiau. Aš sutinku dėl nerimo dėl Afrikos e, šalių padalymo į varias grupės, tačiau e, Karibų šalių atveju tai buvo didžiulis integracijos sustiprinimas. Ar kiti komiteto nariai norėtų dar pasisakyti? Ne? Helmutas Šolcas. Aš sakiau, išskyrus kariformą, aš sakiau, pripažįstu, kad kariformos sustarimas mm, pasiektas, tačiau kitose mm, grupėse ne. Na, aš noriu sutikti su komisija, su Sandra Galina, kad e, pokyčiai pozityvus palyginti su situacija 2009 metais. Ir priežastis, kodėl aš pritariu EPS, yra trys. Visų pirma, kad būtų užveikta ta neteisėta situacija, kuomet mes teikiame lengvatas po terminų kuomet buvo numatytos išlygos pagal PPO sustarimus. Antra, kad remtume regioninę AKR šalių integraciją, nes daugelį atvejų tokie sustarimai buvo skirti tam, kad jie būtų tarp regioniniai sustarimai, o ne tarp ES ir AKR šalių, atskirų šalių. Trečia, tai naudinga ekonominiams santykiams tarp AKR šalių. Mano nuomonė, tos priežastys visada pateisino mūsų žingsnius. Noriu pagirti komisijos pastangas. Prašom, komisija. Labai ačiū. Noriu padėkoti Jums už atliktą darbą. <clears throat> Keletas įdomių klausimų buvo užduota ir juos sureaguosiu. Dėl ekovas reikia vertinti apskritai visą susitarimą, nes mane keletas žmonių visada klausinėja, kokie yra tie pagrindiniai skaičiai. Bet jeigu mes pasižiūrėsime į susitarimą, tai dėl eksporto muitų, eksporto apmokestinimo yra labai gerų nuostatų. Be to, eksporto muitai tikrai nėra ta priemonė, kuris skatintų kai kurių šalių augimą. Ir norėčiau priminti kai kurios kitus dalykus. Aišku, jeigu reikės, mes galime surenkti ir techninį šio klausimo nagrinėjimą viešą. Dar vienas dalykas, labai svarbu suprasti, kas iš tiesų vyksta. Kaip jūs žinote, pietų Afrika pagal susitarimą neturėjo taikyti jokių eksporto muitų. Kitaip sakant, padėtis turėjo būti išaidyta. O kas įvyko? Įvyko įdomus dalykas. Mes turime dėl to labai lankščiai žiūrėti į visą šalis, įskaitant Namibiją, ir suteikti visiems galimybę nustatyti mokesčius, įskaitant pajamas, pramoninę plėtrą ir kitas sritis. Taigi, kaip jūs matote, Visą tai netaip jau labai varžo šalių, minėtų šalių galimybę įvesti tam tikrus mokesčius pietų Afrikos atveju mes stangiamės, kad neatsirastų mokesčiai, kurie trukdytų pramoniniai pramonės plėtrai. Dar kitas dalykas įdomus, kad jūs paminėjote Namibiją. Namibija, sakyčiau, taiko ko gero pačias lankščiausias taisyklės, ne iš karto įvedė eksporto mokesčius ir iš esmės tapo Pietų Afrikos užnugario fronto linija. Taigi dėl Namibijos. Nesutinku su išreikštų susirūpinimu. Namibijoje BL, Namibijai BLS sistema bus pritaikyta, tai yra labiau nei pas, vidutiniškai pasiturinti šalis ir tikrai nereikės jai pasirašyti 27 konvencijų. Ir be tų mes um, nesutinkame mes suteikime pagal EPA tik tai be muitį prieigą, bet ne tada, kai pasirašomos tos 27 konvencijos. Taigi ne visa apreptimi. Atmetus politinius sprendimus, už kurios nesu atsakinga, esu tikra, kad šiuo metu Kenija Kenija atsidūrė tarsi sankryšoje ir mes turime pasižiūrėti į priekybos duomenis, kad suprastume, kas vyksta. 3 procentai jų eksporto ir jūs žinote, kad gėlė sudaro tik dalį, taigi 3 procentai. Nukenčia. Kodėl? BLS taikymas Kenijai, kai besivystančiai šaliai apriektų didesnę dalį Kenijos eksporto, bet tam tikra dalis nepatektų į BLS sistemą ir tai būtų maždaug kažkokia nedidelė 3 procentų dalis po spalio pirmosios dienos. Taigi tiesiog reikia vertinti skirtingą padėtį. Uh, Pavyzdžiui, tokia šalis kaip Dramblio kaulo krantas daug daugiau prarastų neturėdama EPA susitarimo nei Kenija. Kenija visą tai įvertina. Ir pirmiausia, jiem Kenijai reikia padaryti kažkokį politinį pasirinkimą, jeigu jinai nori įsitraukti į žaidimą. Ir e, kitas dalykas, kad yra klausimų, kurių sprendimą paveikti mes tikrai beveik negalime. Aišku, galima numatyti nevykdymo sąlygą, bet ypač atsižvelgiant į pastarojo meto e, pareiškimus dėl homofobijos ir kitų dalykų, mesgi turime ir vadovaujame savo vertybėmis. Taip yra prekybos politika, bet yra ir principiniai dalykai. Todėl aš manau, kad e, to šalis, kuriuom buvo nustatyti e, darb, namų darbų terminai, juos atliko. Ir Kenijos atveju mes tikrai manome, kad tai bus padaryta. Todėl netiek labai daug nerimaujo dėl O dėl Namibijos ir Kenijos, aišku, tai priklausys ir nuo jų pačių pasirinkimo. Ir gal apsiribosiu e, šiomis šią informaciją, bet noriu dar papildyti. Tikrai nemanau, kad mes skaldome regioną. Jeigu jūs keliautumėte po Afriką, tai pamatytumėte, kad Afrika svarsto apie tarp regioninės prekybos sistemą savo EPA susitarimus ir tai būtų naudinga. Ir galiu vieną dalyką pasakyti, kuris ekovas stumia į priekį. Tai yra bendras išorės muitas. Nes tam kad būtų įvestas toks muito mokestis, reikalinga sudaryti ekonominės partnerystės susitarimą, susitarimus, nes tai apimtų visą regioną. Galbūt EC atveju tai netaip aktualu. Ir mes, aišku, negalime garantuoti pačios spartos e, politikos plėtotės. Mes negalime jos įtakoti. Todėl nesakyčiau, kad mes kaldome. Ir galiausiai, aš matau, kad kolega išeina dėl žemės ūkio. Taip, yra šiokių tokių pasikeitimų ir mes. E, nebėgame iš regiono, bet mūsų pozicijos yra labai neblogos ir mes per kitą susitikimą tikimės užbaigti, susitarti dėl žemės ūkio skyriaus. Ačiū komisijai, ačiū už paaiškinimus. Ir mes labai susidomėjame, susidomėję sekame visus įvykius. Taigi, viešoji mūsų darbo posėdžio dalis baigėsi, o kitą klausimą svarstysime uždarame posėdėje. Todėl noriu priminti visiems, kurie nesusiję su mūsų darbu tiesiogiai, ne komiteto nariai, išeiti iš salės. O kitas mūsų posėdis vyks balandžio 7 dieną. šių metų, sako pirmininkas, ir tai bus paskutinis posėdis prieš